Right, um, good afternoon, everybody. Labas rytas. Prašyčiau kolegų susėsti, kad galėtume pradėti darbą. Pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas, tai yra pačios darbo tvarkės tvirtinimas. Ar galiu laikyti ją patvirtintą? Ačiū. Antrasis darbo tvarkės klausimas. Pirmininkės pranešimai. Aš neturiu jokių pranešimų. Taigi iškart galime pereiti prie trečio darbo tvarkės klausimo, būtent kapitalo poreikis priekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas. Mes svarstysime pakeitimus, iš karto žodis Alin Makati. Prašom. Žodis Jums kolegė. Dėkui, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau padėkoti kolegoms, kurie mm, rado laiko pateikti pakeitimų, daugelis jų patobulino tekstą. Susitiksiu su mm, pakeitimų autoriais, bei yra problemų su vertimo, atrodo. Um. No. Okay. Do we have um, a problem with translation into German? Has anybody else got German? It's okay. It's fine. Okay. Um, okay. So what okay. I what I wanted to do. Um, Taigi, ką šiandienos nuomonių pasikeitime norėčiau trumpai padaryti. Buvo pasiūlymas atidėti diskusijas, bet aš nenorėjau nu, su tuo sutikti. Reikia šiek tiek pažengti į priekį, aptariant pakeitimus bei ieškant kompromisu Daugelis pakeitimų patobulina, papildo tekstą, mm, papildo mano pakeitimus, mano mintis. Taip pat noriu kolegos informuoti apie tai, kas vyksta Japonijoje, vyko Japonijoje sustikime dėl Bazelio komiteto, tai susijęs su mūsų darbu. Taigi, pirmiausia, kolegos pasakysiu, kad išnagrinėjusi pakeitimus, jūs suskirčiau keturias kategorijas. Pirmoji pakeitimų kategorija, mm, pirmiausia, jie atspindi bankų lobizmą, kad būtų atidėtas e, tam tikrų poreikių e, įgyvendinimas ir mm, tam tikrų taisyklių įgyvendinimas prie to grįšiu. Toliau atlyginimų politika, su tuo susiję pakeitimai, kas juose yra naudingo, būtent jie visi pripažįsta, kad reikia e, naikinti tą riziką, kuris lypi dabartinėje atlyginimų politikoje Europoje ir visame pasaulyje. Bei sveikinu, kad kolegos pateikė pakeitimus, e, pritarė mano susirūpinimui, manyčiau, jie tikrai papildo mano pasirinktą strategiją, mano pranešimą bei įgyvendina G20 finansinio stabilumo principus, toliau pakeitimai, kurie siekia panaikinti e, ryšį tarp mm, papildomų išmokų, priedų ir riz, papildomo rizikos teikimo, toliau sustikimai su suinteresuotomis pusėmis, e, akcininkais, viso to tikslas, e, kad E, atlyginimų komiteto vadovas padėtų išvengti interesų konflikto, pernelik didelės rizikos, taip pat e, kapitalo iš, išlaikimas, rizikos padalyjimas, šitie svarbus klausimai. Taip pat būtinas tenktis užtikrinti pusiausvyrą tarp kapitalo išlaikymo, e, investicijų bei bonusų kultūros vadinamos. Daug e, pakeitimų dėl atlyginimų kolegos yra pateikę, daugelis iš jų yra tikrai geriai, patobulina tekstą. Trečioji pakeitimų grupė susijusi su specialiomis priežiūros priemonėmis dėl pavertimo vertybiniais popieriais. Daug čia pakeitimų yra pateikta. Nemažai iš jų nori, kad komisija atliktų papildomą darbą, nagrinėdama pakeitimo vertybiniais popieriais rinką. Mums reikia ypatingai atidžiai sekti šią sritį, kadangi daugelis reguliuotojų negali net kol kas bandyti reglamentuoti šią sritį, todėl turime panagrinėti, kogi reikia, kad būtų tinkamas prižiūrinis tikrinimas, atliekamas. Toliau ketvirtųjų pakeitimų dalis – demokratinis tikrinimas. Daugelis iš jų yra tikrai geri. Aptarsiu su autoriais, bus juos galima įtraukti į e, tekstą. Kitas esminis pranešimo aspektas – tai tarbin, terminai. Japonijoje balandžio 9 posėdžiavo Bazelio komitetas. Jame buvo išsakytas susirūpinimas dėl įsigaliojimo datos, buvo tam tikrą perinimą laikotarpio paprašyta iki įsigaliojimo, kolegoms aiškiai pasakiau per ankstesnės diskusijas, jog terminų pakeitimus e, aš priimsiu tik tuomet, kai bus aiškių įrodymų. Nepakanka aiškinti, kad norima atidėti vien dėl to, kad reikia atidėti reikia kažkokių pagristų įrodymų tam. Žinoma, e, bazelis e, dabartinis naujasis, kuriamas skiriamas, skiriasi nuo pradinio, e, todėl gal ir bandoma, bandoma atidėti kažkiek, jeigu neįtidėti įsigaliojimą, tai bent užsitikrinti perinamai laikotarpį. Ko mums reiktų, Mums reiktų poveikio vertinimo, gegužės viduryje nauji pasiūlymai bus birželio mėnesį. Sakau, kad mums reiks bendradarbiauti su valdyba, mums reiks pateikti pakeitimus, dėl jų balsuoti, aišku, atsižvelgti pirmininkės ir šešėlinių pranešėjų pagidavimą, kadangi geriausia būtų surenkti balsavimą. Tiesiog norėjau kolegos pabrėžti, reikia nesustoti E, šioje srityje, kad pranešimas pasirodytų ir būtų patvirtintas prieš metų pabaigą. 11 metų sausio 1 turėtų įsigalioti mūsų pagėdavimai, taigi turime dirbti kaip įmanoma greičiau. Tiesiog norėjau e, kalbėti apie galimybę išsaugoti ankstesnės teises. Nemanau, kad mes galime pritarti visiškai neribotam išsaugojimui ankstesnių teisių, kadangi nuodingi mm, vertybiniai popieriai gali sukelti papirdomų nuostolių, o mes esame parlamentarai ir turime suvokti, kad ateityje ga, vėl gali tekti gelbėti bankus mokesčių mokėtojų pinigais. Tikrai nemanau, jog esame tokioje situacijoje, kai galime nebijoti finansinės krizės. Todėl turime e, ka, užsitikrinti, kad visi prekiminėse knygose esantis įrašai būtų pagristi aiškiu turtu. Taip pat tinkama kapitalizacija būtina užtikrinti, reikia suvokti, jog būtina, kad būtų paisoma kapitalo poreikio. Aš suprantu, kad bankai e, pasisako e, už atidėjimą, tačiau jie moka milžiniškas premijas tuo pat metu, jie turėtų prisimti atsakomybę bei skirti šiuos pinigus papildomo kapitalo rinkimui, o ne premijų išmokoms. Ir kaip žinote, tokie procesai vis dar vyksta, devint, vyko devintaisiais, vyksta dešimtaisiais metais, todėl siūlau mm, atsižvelgti ir į Bazelio diskusijas, jos yra pragmatiškos, konstruktyvios, tai yra puikus būdas užtikrinti, kad e, kapitalo poreikių trečiai direktyvai bankai atitiktų, bet nenorime, kad iškiltų pavojus mokesčių mokėtojų lėšoms. Taigi turime rasti mm, dieną, kuomet šešiliniai pranešėjai galėtų susitikti. Strasbūrė nepavyko mums susitikti, nes aš ten nesugebėjau atvykti, kaip jau sakiau. Mes turime pažiūrėti, ką Bazelio komitetas Japonija yra nusprendęs, kaip jau minėjau kolegos, vis dėlto nenoriu mm, atidėlioti pranešimo patvirtinimo. Manau, kad galime papildomus pokalbius surenkti bei kartu išsaugoti sieki, kad e, būtų visi darbai vaikti iki 11 metų sausio pirmosios. Laukiau kolegų nuomonių šią temą ir 27 pateikti pakeitimai yra labai naudingi, manau, dėl jų mes rasime tikrai kompromisus, o visą tai patobulinus mūsų tekstą. Ačiū, ponia Karas, ar norite pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai e, pasakysiu, kad šešėliniai pranešėjai e, galėjo pasidžiaugti puikiamis diskusijomis su pranešėja, kalbėjome apie pakeitimus, dar nesuformulavome kompromisinių pakeitimų, čia dar reiks stipriai padirbėti. Antras aspektas, pritariu pranešėjai. Tikrai neturėtumėme dvėjoti iš vienos pusės, bet iš kitos pusės negalėtumėme e- elgtis vienašališkai, dabartinėje situacijoje tai nebūtų protinga, reiktų dirbti pagal tinkamą darbo planą. O dėl balsavimo atidėjimo, aš nežinau, ar galima atidėti, jeigu galime, tai tuomet e, turėtų mūsų bendras darbų planas iki vasaros likti nepažeistas. E, kokia yra problema su bazeliu, būtent, kad bus nevienodai gyvendinama pas mus ir Junktinėse Amerikos valstijose, o iš JAV girdime, kad, ne, kad net iki 11 metų vidurio ar 11 metų pabaigos nepradės įgyvendinti. Todėl turėtumėme bent rasti bendrus terminus dėl įgyventinimo bei pasitarti dėl tokių terminų. Taip pat pritariu nuomoniai, kad reikia nusiųsti aišku europinį politinį signalą, kad ES G20 e, sprendimus įgyvendina, bet to mes niekiek nedvėjuojame dėl to, kad esame už greitą įgyvendinimą ir įvykdinimą. Aišku, įvairias turinio pobūdžio smulkmenas teks aptarti e, per įvairius susitikimus. Manyčiau, birželio mėnesį surinkti balsavimą Ekon komitete būtų protingas pasiūlymas, kas svarbu dėl turinio. Komisija turėtų uh, atsakyti į likusius klausimus dėl kapitalo poreikių 3, CDR3 direktyvos. Mes esame daug įgaliojimų ir užduočių iškėlę komisijai, ypač dėl tarptautinės pusiausfiros. Deja, kol kas iš komisijos nesulaukėme jokios reakcijos. Tas pasakytina taip pat ir, mm, kai kalbame apie pakeitimą vertybiniais pūverius, taip pat dėl kapitalo poreikių 2 direktyvos komisija turėtų patikrinti, ar procentinio punkto padidinimas daro kažkokią įtaką pakeitimo vertybinėms popieriams rinkai. Mes manome, kad ne reiktų atskirus terminus mm, prailginti, taip pat atlyginimo politika, naujoji atlyginimo politika turėtų užtikrinti, kad es neatsidurtų prastesnėje konkurencinėje padėtyje. Turime užtikrinti, kad priežiūros institucijos veiktų, jų galimai stiprėtų, o tam tikrai klausimai dėl pakeitimo vertybiniais popieriais e, lieka atvirai. Aišku, reikia galvoti apie mm, anks, iš, išsaugo, ankstesnių turtų, teisų turto atsiprašau, išsaugojimą. Turime taip pat galvoti apie kompromisus, siekti bendros sprendimo, bet to komisija e, turėtų, kaip įmanoma, greičiau pateikti e, atsakymus mūsų komitetui, kad galėtumėme kuo greičiau priimti sprendimą. Ačiū. Dėkoju. E, Šešėlėms panašiams suteiksime žodį, prašom. Dėkoju, dėkoju, Elin, už jūsų pastangas e, e, palaikyti santykius su šešėliniais pranešėjams. Aš lauksiu kito susitikimo su jais. Kai buvo pasakyta, paskutinis keitimas nuomonėmis tai noriu pasakyti, kad tai yra tikrai labai svarbu. Mes kalbam apie labai svarbų teisėkuros dokumentą ir mes tikimės, kad bankai dabar uh, sutvarkys tai, kas vyko netvarkingai, kad sutvarkys savo veiklą, veikdami e, taip, kaip reikėtų veikti, ko iki šiol nebuvo. Daugelį bankų ta bankininkistės praktika nebuvo tvarkinga. Kaip aš jau sakiau, Svarbu, kad tie veiksmai iš tiesų įvyktų, kad jie būtų gyvendinami praktikoje ir kad turime e, užtikrinti, kad bus tie prakti, praktikoje tos rekomendacijos įgyvendintos ir bazelio 2 ir kiti reikalavimai. E, argumentas yra tik, tiksliau klausimas yra tik toks, kada tas įgyvendinimas turi prasidėti, o kad poveikis bus, tai dėl to yra viskas aišku, tas poveikis tikrai bus. Norėčiau pasakyti, kad viena vertus man labai malonu, kad pranešimo autorė taip protingai pastebėjo, kad mums dar reikalingas keitimasis nuomonėmis ir buvo pasakyta, kad nuo kitų metų vidurio Junktinėse valstijose galima bus pradėti taikyti tuos reikalavimus. Junktinės karalystės institucijos sako, kad norėtų pirmiausia pasakyti, kad nuo 2011 pradžios jau būtų puiku įgyvendinti tuos, tas taisyklės, tuos reikalavimus. Na, bet bankai vykdo lobistinę veiklą. Jie siekia, kad iki 2014 būtų atidėtas laikotarpis, nuo kada tos taisyklės jų nuomonė turėtų būti gyvendinamos. Tačiau tai yra akivaizdu, būtų negerai, ne, ne, ne gerai, jeigu dar penkis metus reikėtų laukti, kol tai bus įgyvendinta. Praktiniu požiūriu aš suprantu, kad mes laukiame susitikimo kitą savaitę, mes Turime sulaukti gegužės vidurio, kada įvyksta susitikimas, tačiau aš norėčiau gauti informaciją jau dabar, nes aš manau, kad mums reikia tą informaciją turėti, mums reikia, kad duomenys būtų uh, skelbiami viešai, kad svarbu, kad būtų galima užtikrinti tų duomenų viešumą. Nes bankai sako, na, to ar to negalim daryti, nes tai turės tam tikrą poveikį ir panašiai. Tačiau mums reikia išsiaiškinti, koks galėtų būti tas poveikis. Uh, Kai dėl vertinimo. Norėčiau pasakyti, kad mums svarbu išsiaiškinti, kokia for, kokios formuluotės dar gali kelti problemų. Mes tas formuluotės galime pertvarkyti, galime tartis dėl jų. Yra pakankamai techninių aspektų dėl pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais grinai techninių aspektų, bet dėl to dar galima diskutuoti, dėl to dar galima tartis. Taip pat reikia aptarti kai kurios kitus klausimus susijusius su galimais nuostoliais ir jų ribojimu. Aš nenorėčiau kad šio e, dokumento gyvendinimas vėluotų, nes e, per nelik daug laiko prarastume, manyčiau, jeigu kalbėtume apie 2014 metus. Aš manau, kad kai dėl atlyginimo e, turime ieškoti kompromisų ir aš manau, kad mes juos galim surasti ir iki metų pabaigos mes galėtume susitarti. Pavyzdžiui, jungtinių valstijų e, bankai stengiasi sumokėti tas sumas, tuos bonusus namusius iki metų pabaigos, iki kalėdų, tuo tarpu kaip mūsųse tai yra daroma šiek tiek kitų metų. Tačiau, nepaisant to skirtumo, aš manau, kad reikėtų ieškoti sustarimo ir imtis kontroliuoti tą atlyginimų sritį. Išvada yra tokia. Aš manau, kad bankai turi pradėti imtis veiksmų jau dabar, Svarbu, kad už tų skaičių slypinčių banko ataskaitose atsirastų daugiau skaidrumo, nes bankai negali pasakyti, kad, na, štai uh, informacija yra tokia ir tokia, kurią mes publikuojame, tačiau kitko publikuoti nenorime. Tai yra nepriimtina. Mr. Kemper. Oui, je, je ne vais pas euh, présenter les, les... Na, aš neteiksiu pakeitimų detalių, kadangi pirminė diskusija jau vyko, netrukus vyks antra diskusija, tačiau kai dėl laikotarpio, aš manau, kad reikia turėti meni tris dalykus. Pirmiausia, tarptautinis darb, bendradarbiavimą, taip pat turime nepamiršti, kad egzistuoja santykiai su jungtinėmis valstijomis ir ryšiai šiais klausimais. Labai svarbu išsiaiškinti, kokį signalą siunčiame ES piliečiams. Spaudoje mirga tokios antraštės, kurios rodo, kad finansinių rinkų praktika e, egzistavusi prieš krizę tęsiasi toliau. Atsiprašau, sako pirmininkė. Tai, girdime angliškame kanale vokiečių, vokišką vertimą. Ar galėtumėte, gerbiami vertėjai, sako pirmininkė, tą problemą išspręsti? I guess somebody's got to say something to see what happens to the translation It's okay. now. Ar viskas gerai, klausia kalbėt. Pakartokit savo, pradėš, savo pasisakymą. Ponas Konfen, kai dėl uh, tvarkaraščio turime turėti omeny tris dalykus. Pirmiausia, mes norime, kad tarptautinis bendravimas jungtimis valstybėmis vyktų sklandžiai, tačiau antras dalykas yra štai koks. Negalima piliečiams siūsti signalų, kuris reikštų, kad būtų dar labiau atsitraukiama, kalbant apie teisės aktų kūrimą ir taisyklių taikymą atlyginimo srityje. Europos spaudoje mirga antraštės, kurios rodo, kad bankos egzistavusi negera praktika iki krizės dabar vėl vyksta toliau. Europos parlamentas turėtų parodyti, kad teisės aktų leidėjai veikia aktyviai, spręsdami šią problemą ir kad mes neatsitraukiama. Ir dar vienas dalykas. Jeigu įdėgimus yra taisyklės, tai čia pirmiausia turimas tikslas yra ne kokie nors politiniai ar moraliniai klausimai. Tiesiog siekiama išvengti to, kad finansinėje sistemoje vėl įvyks kažkokia savaiminė deregulacija. Aš manau, kad galima e, reikalauti tam tikro laikotarpio, siekiant prisitaikyti prie naujų taisyklių, tačiau kuo ilgiau bus laukiama, kol naujos taisyklės pradės veikti, kuo ilgiau bus atidėliojama, galiausiai, kaip jūs ir sakote, atsitiks taip, kad bankai išsimušta laikotarpį 214-2015 metų, tai yra neprimtina. E, įgyvendyti taisyklės praėjus 5-6 metams po krizės yra per vėlų mūsų finansinės sistemos efektyvumui užtikrinti, yra svarbu, kad tos naujos taisyklės veiktų kuo greičiau, nes jeigu jų nebus, tai tuomet bus atviros durys naujai kriziai. Tai turės ir politinių, ir finansinių, bei ekonominių pasiekmių. Aš manau, kad bankų lobizmas egzistuoja be abejo. Kai kalbam apie mokesčius, e, bankai sako, na taip, e, KRD yra svarbu, bet galbūt ne viską reikėtų taip daryti, bet e, kitais atvejais bankai randa kitokių argumentų ir remiasi labai prieštaringais argumentais siekdami tų naujų taisyklių taikymą atidėti kaip galima vėlesniam laikotarpiu. Aš manau, kad mums tenka atsakomybė tas taisyklės nustatyti. Aišku, nereikia reikalauti, kad visi pradėtų jas taikyti po trijų savaičių, ne, tačiau reikia užtikrinti, kad Europos parlamentas tinkamai pasinaudotų jam tenkančiomis galiomis, kad sutvarkyta būtų ta atlyginimų mokėjimo sistema. Dėkui. Uh, Mr. Portash, did you want to say anything? No. Right. Um, Oli Schmidt. Kolega Oli Schmidt. Thank you, Madam Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasakysiu galbūt gal ką nors tokio, kas jums galbūt nepatiks, bet aš manau, kad bankai, gerai veikiantis bankai yra svarbus rinkos, rinkos ekonomikai, net socialiniai rinkos ekonomikai. Aš manau, yra keista vartoti tokią retoriką, kokią dabar vartojame mes. Na bent jau mano pakeitimai ir kiti pakeitimai, aš manau, siekia, kad būtų Europos ekonomika restruktūrizuota. E, nes jai buvo padaryta didelė žala. Jeigu mes elgsimės išmintingai ir aš manau, kad turėtume suprasti, kad mes neturime dar labiau drumsti tos rinkos, nes jai jau buvo padaryta žala, kaip aš sakiau. Būtent dėl to aš manau, kad mums reikia laikyti subalansuoto požiūrio. Mano supratimu, man nekyla jokių problemų. Ir kai aš matau, kad bankai vykdo tam tikrą lobistinę veiklą. Jeigu jūs štai sakysite, kad kiekvienas, kiek, kad dažnas bankas neturi pakankamai kapitalų, norėčiau pasakyti, kad taip nėra. Kai kuriems bankams galbūt kils problemų, nes egzistuoja nauja direktyva ir panašiai. Tačiau dauguma bankų turi pakankamai kapitalo, tačiau problemų gali kilti dėl naujos sistemos įdėgymo. Man taip pat noriu pasakyti, yra džiugu, kad Pone Makarti, jūs atsižvelgėte į tai, kad galite pritarti facing in principui. Aš nemanau, kad dėl to gali kilti kokiu nors nepatogumu. Aš manau, tiesiog piliečiai negaus neigiamo signalo, kaip kai kas bandė sakyti. Manau, kad mūsų komiteto tikslas turėtų būti toks, bent jau pabandyti išklausyti įvairių minčių, e, iš įvairių horizontų ir pabandyti jas palyginti tarpusavyje tai galiausiai padės rasti protingą sprendimą. Aš prisimenu savo vaikystę, aš kaip bijodavau, ko nors sakydavau, kad, na, galiausiai vis tiek viskas baigsis gerai. Jeigu mes štai šiuo atveju kalbame apie vieną iš svarbiausių direktyvų, turėčiau pasakyti, kad vis tiek, na, viskas baigsis gerai, diskutuodami rasim sprendimą. Na, mano požiūriu, bendras požiūris yra būtinas. Manau, kad turime įsiklausyti į tai, kas vyksta kitur, kitose žemynuose. Ir kalbėdami ne tik apie Šiaurės Atlanto ašį. O jūsų požiūris, na, sakyčiau, yra geras, aš galiu suprasti, kad jums gal visi mano pakeitimai nepasirodys priimtini, bet jeigu bent dalis pasirodys priimtini, tai jau bus neblogai. Dėkoju. Ačiū, ponas Belt. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai. Gal keletą minčių išsakysiu. Manyčiau, šiuo metu daug yra pasiūlymų dėl kapitalo poreikio reikalavimų. Klausimas aptariamas įvairiausiais e, lygmenimi, lygmenimis. E, CEPSE, EP, ES ir nacionalinių lygmenių įvairiausiais sluoksniuose. Jeigu mes pažvelgsime į atskirus pasiūlymus, pamatysime, kad sutelkus e, numatomas priemonės bankai bei finansų institucijos e, sulauks nepakeliamos naštos. Jeigu mes panagrinėsime KRD3 pasiūlymą, turėtume suvokti, kad būtina užtikrinti lygias galimybės visiems globaliame pasaulyje. Todėl KRD3 e, nuostatos turėtų atitikti Bazelio reikalavimus. Taigi man didžiausia e, susirūpinimą kelia tai, kad numatyta e, pradėti gyvendinti nuo kitų metų pradžios, sakyčiau, pernelyg ankstyvas ketinimas, nerealistinis ketinimas netgi. Visi sutarė, kad reikia imtis priemonių, dėl to niekas nebejoja, tačiau reikia pastengti, kad tos priemonės būtų tinkamos ir geros. Jeigu mes perlenksime su savo ketinimais, nuostatos duos visiškai priešingą rezultatą. Europoje, mano nuomonė ir kitų ekspertų nuomonė, mm, nėra kreditų krizės, Jeigu mm, vis dėlto mes paskubėsime su įgyvendinimu, tai mm, bankams reikalavimai pateikiami tikrai išauks, taigi kapitalas bus atitrauktas iš rinkų, kreditų prieinamumas sumažės. Jeigu mes neatsižvelgsime į tokias abejonės, tai kilsta kreditų krizė, kurios visi bijome. Na, tam tikriems aspektams vis dėlto galima pritarti, todėl sveikinu EPP e, šešėlinio pranešėjo e, pono karas e, pasiūlymą suskaldyti direktyvą, atlyginimų politiką ar rizikos valdymas galėtų būti įgyvendinamas iki kitų metų pradžios. Baigiant reiktų pasakyti, kad koreliacinė priekyba ir pakartotinis pakeitimas vertiminis popieriais, su tuo susijusių nuostatų gyvendimas turi būti atidėtas ir jas reiktų geriau patirinėti. Ačiū. Styler. Pone Styler, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, poniai pranešėjai. E, ponas Smit kalbėjo apie pasakas, aš sakyčiau, čia yra siaubo pasakos, nežinau, ar mes būsime laimingi iki dienų pabaigos, tačiau reikia padėkoti pranešėjai už atliktą darbą už tą siekį, kad būtų skaidrumas ir sažiningumas užtikrintas. Žinoma, būtų džiugu, kad viskas būtų įgyvendinta iki kitų metų pradžios, bet atsižvelgusi balandžio 9-osios posėdį bei įvykius JAV, e, turime suvokti, kodėlgi e, yra siūloma atidėlioti. Šis komitetas e, turi atstovų Bazelio komitete, Gal sekretoriatas žino, kada kitą kartą Bazelio komitetas atvyks pas mus pasikeisti nuomonėmis. Būtų įdomu išgirsti jų nuomonę dėl kitos savaitės e, balsavimo, kadangi praėjusią savaitę tik nedaugelis iš mūsų dėl vulkaninių pelenų sugebėjo atvykti į Strasbūrą, gal reiktų balsuoti kitą savaitę, tačiau viską palieku pranešėjos rankose. Manyčiau, šis klausimas ypač aktualus mūsų rinkėjams, todėl reikia rasti bendrą nuomonę. Žinoma, kai kurių bankų kapitalą reikia padidinti, kad nebūtų pakartotos praeities klaidos. Taigi ačiū už pateiktą dokumentą ir linkiu sėkmės. Gina Hokmark, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Manyčiau, kad diskutuodami apie finansų rinkas, e, retkarčiai įsivaizduojame, jog gyvename mm, negyvenamoje saloje, būtent kad jie arba nori uždirbti pinigų, arba nori kenkti ekonomikai. Aš tikrai nemanau, jog taip yra. Ponas Šmint, ponas Barnes apie tai užsiminė. Transatlantinė ašis mm, yra tikrai labai svarbus aspektas. Manyčiau, pastarosiomis dienomis e, regėjome, kaip tam tikros e, TVF e, taisyklės buvo pakeistos dėl Kinijos kitų augančiųjų ekonomikų. Taigi tai yra akivaizdus esamų pokyčių įrodymas. Todėl turime tai atsižvelgti, kalbant apie kapitalo poreikio reikalavimus, bazelis 2. Turime galvoti apie bendrą poveikį ekonomikai. Ji ką tik nukentėjo nuo milžiniškos kreditų krizės Europoje ir pasaulyje. Nemanau, jog kam nors tai patiko. Turime užtikrinti, jog panašus dalykai nepasikartotų. Kitu atveju mes pamatysime, kad finansų sektorius pernelik stiprus reglamentavimas vėl sukels finansinį nestabilumą. Jeigu mes atsiliksime nuo ekonomikos, jeigu mes sumažinsime turto vertę, visa tai sukels problemų ne tik realioje ekonomikoje, jeigu jie pavyks atskirti nuo finansų sektorius, bet ir finansinėje ekonomikoje. Todėl norėčiau pasakyti štai ką pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams, kuomet, kai susirinksite, diskutuosite apie keitimus, atsižvelkite į visus aspektus. Mes šiuose rūmuose uh, neturėtumėme apsiriboti tik 2020 e, darbų tvarkės aptarimu. Vis dėlto ten yra, kalbame apie būtinybę investuoti, ten taip pat kalbama apie, tai taip pat susiję su finansiniu svertu ir kapitalo poreikia bankams. Jeigu mes pernelik sumažinsime riziką finansų sektorija, tai sukelsime daug didesnę riziką dėl finansinio stabilumo bendrai visuomenėje. Todėl paprašysiu pranešėjus, šešilinių pranešėjų diskutuoti apie pakeitimus atsižvelgiant į visą ekonomiką bei negalvoti tik apie finansinės rinkas. Ačiū, Wolf Klins, prašom. Ja, Dank, um... Ačiū. Keletą žodžių norėčiau tarti Šįryt dalyvavau finansinėje konferencijoje, ten pasisakė komisaras Barnier, taigi per diskusijas išsikristalizavo. Kalbėjome apie tai, kaipgi būtų įmanoma e, apriboti bankų riziką, geriau ją suvaldyti. Taip pat e, buvo paliestas kapitalo poreikio klausimas. Taigi kas išaiškėjo. Jeigu mums pavyktų organizuoti bankų darbą taip, kad nutikus nelaimiai ne, nenukristų į bedugnę visas finansinis sektorius, bet būtų galima atskirti probleminės sritis, o likusios didžios, did, didelio banko dalis galėtų toliau funkcionuoti, tai reikštų, jog turėtumėme labai skaidrę m, mm, skaidrų finansinį reglamentavimą. Tačiau ar tai manoma įgyvendinti praktikoje, jeigu bankas žlunga, tai žlunga visas, tikrai negalima užtikrinti, kad žlunga tik dalis banko. Ir e, tokiais atvejais reiktų daug griežtesnio reglamentavimo. Manyčiau, e, tokios pastabos yra aktualios ir mūsų šiandienos diskusija. Ačiū. Okay, thank you. Um... Dėkoju norėčiau apibendrinti, nes esu šešėlinė pranešėja iš ALDE frakcijos. Ir e, manyčiau, kad daugelis dalykų buvo pasakyta. Man džiugu, kad galiu padėkoti pranešėjai, nes jį dirbo iš tiesų atvirai, e, dėl to galėjo puikiai vykti darybos tarp šešėlinių pranešėjų. Ir aš manyčiau, kad galim pasidžiaugti tuo, kad atsirado na, bendrų tam tikrų minčių ir uh, bendrų formuluočių. Kolega Hokmark išsakė pastebėjimą. E, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes e, komisarui Barnier ir Oli Rein pateikėm savo pastabas dėl poveikio tų teisės aktų, kurie yra taikomi po kriziniam laikotarpiu. E, ypatingai E, kapitalo reikalavimų direktyvos segmentas yra labai svarbus, nes tai yra susiję su visų kitų, su vis kitais teisėkūros veiksmais. Ir tai turės iš tiesų didelių pasiekmių. Aš pritariu tam, kad viena vertus svarbu e, numatyti priemonės, kurių dėka bankai galėtų išsaugoti savo kapitalą, tačiau tuo pat metu svarbu užtikrinti, kad tas kapitalas neprapuls, kad jis išliks, kad bankai nežlugs. Mes kūrėme tam tikrus pagalbos bankams fondus. Aš manau, kad e, gali kilti problemų, bent jau aš taip manau, jeigu nebus tinkamai sureguliuota tas rytis, bent jau makroekonominiai rytis. Svarbu, kad ir toliau būtų remiama realioji ekonomika. Svarbu, kad kapitalo bankams pakaktų, nes jeigu iš ekonomikos yra išimami pinigai padėti bankams, tai reiškia, kad vyksta ne visai geri dalykai, vyksta švaistimas. Mes turime tam užkirsti kelią, turime numatyti reikiamas priemonės. Galbūt Galbūt svarbu aptarti šios klausimus visus kaip ankstesnių teisių išlaikymas ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad mes kuo anksčiau e, numatytume tuos dalykus, kurie iki šiol nebuvo numatyti, kalbant apie kapitalo reikalavimų direktyvą. Dažnai yra sakoma, kad teisės aktai yra kontroversiški. Tačiau mes turime padaryti, kad taip neliktų. Mes žinome, kad, pavyzdžiui, e, būna tokių faktų, kad banko veikla nuostolinga, o bankų, bankininkai vis tiek išsimoka premijas, gauna vadinamosius bonusus. Tai yra negerai. Manau, kad galbūt reikėtų kalbėti apie investicinių bankų ir kitokio pobūdžio banko kūrimą, kad įvyktų veiklos atskirimas. Aš manyčiau, kad tai būtų sunku galbūt padaryti visos ES mastu, tačiau mes turime e, nagrinėti šią problemą ir turime parodyti žmonėms, kad mums šis klausimas rūpi. Mes turime užkirsti kelią tam tikram e, kazino požiūriui, kurį demonstruoja kai kurie bankai. Turime neužmiršti, kad Investicinė bankininkystė yra svarbus sektorius. Investicinė todėl, kad tie bankai investuoja, investuoja ekonomiką. Tačiau svarbu, kad egzistuotų tam tam tikra infrastruktūra, panašiai kaip energetikos rytyje ir transporto rytyje, pavyzdžiui. Maničiau, kad bonusų klausimą taip pat svarbu išspręsti ir kuo greičiau, tuo geriau. Ir galiausiai norėčiau paskelbti na, savotišką įspėjimą. Kolega Karas jau kalbėjo apie geresnį saugumo priemonių įdėgymą. E, sekretoriatas pateikė visą eilę nenagrinėtų klausimų, sąrašą tų klausimų, e, kuriuos mes, kuriuos mes turime pateikti komisijai, turime sulaukti paaiškinimų iš komisijos, kaip ir kodėl su tai į tuos klausimus. Aš manyčiau, kad e, tai yra svarbu, tuos klausimus reikia užduoti ir aš juos pateikiau šiandien išsiųstame laiške. Mes turime neužmiršti, kad e, triloge tie klausimai neišvengiamai iškils. Ten reikės siekti kompromisu prieš primantos teisės aktus. Tad šie klausimai yra labai aktualūs. Tavos peržiūros rezultat, rezultatus mums teks naudoti, mums teks jais remtis ieškant tų kompromisų. Būtent dėl to tie paaiškinimai mums yra tokie svarbus. Tad mes turime sužinoti, kodėl, pavyzdžiui, vienus ar kitus mūsų argumentus nebuvo atsižvelgta be jokių paaiškinimų. Tiesiog norėjau įspėti, kad mums reikia gauti tam tikrus patikinimus, užtikrinimus, kad egzistuos tam tikras mechanizmas, kurio dėka bus galima išsiaiškinti, kaip vyksta atskirų klausimų nagrinėjimas, kaip keičiamasi nuomonėmis ir panašiai. Na, o dabar vėl žodis pranešėjai, prašau. Um... Norėčiau priminti dar porą dalykų, tęsė pirmininkė. Pirmiausia, Catherine, mes su Bazelio komiteto generaliniu sekretoriumi susitiksime gegužės trečią dieną ir kalbėsime apie KRD, apie ketvirtąją KRD. Uh, Galbūt jūs norėjote apie tai kalbėti, ne? Na, tvarkaraštis galbūt yra toksai. Birželio 21 galėtume keistis nuomonėmis, o po to vyktų balsavimas Ekon komitete. Birželio 22 dieną, jeigu viskas vyks sklandžiai. Ir paskui galbūt plenarinėje Liepos mėnesėse ar rugsėjo galėtume balsuoti. Tai toks būtų preliminarus darbų kalendorius. Well, I mean, I, I Na, aš manau, kad darbų tvarkaraštis priklausys nuo to, kaip pavyks surasti kompromisus. Diskutuosime su šešėliniais pranešėjais, aptarsime dar juos. Aš manau, kad tas darbas vyks greitai ir sklandžiai. Jeigu pavyks, norėčiau, kad balsuotume Liepos mėnesio sesijoje. Ir nereikės tų šešių mėnesių sėdėti prie to paties klausimų susijusių su e, tuo, apie ką mes šiandien kalbėjome. E, norėčiau šiek tiek pakomentuoti. Kolegų komentarai buvo tikrai naudingi. Daug buvo kalbama apie tai, kad yra poreikis tarptautiniam bendradarbiavimui, galiu tam tik pritarti. Mums reikia bendro požiūrio šį klausimą. Būtent dėl to mes ir džiaugiamės turėdami Bazelio komitetą ir jo sprendimus. Tiesiog norėčiau pasakyti dar kolegos rekapitalizuoti bankus nėra ES ekonomikos interesas. Ne, todėl turime susitarti dėl tam tikrų taisyklių. Aš dirbu ekonomikos, ne bankų komitete, todėl kad aš manau, kad jeigu norime, kad gerai veiktų ekonomika, gerai turi veikti bankai. E, aš suprantu, kad svarbu nepamiršti bankų poreikių, tačiau nebūtina dirbti tik taip, kaip nori bankai. Aš manau, kad svarbu, kad diskusijos vyktų. Aš laukiu, kad bankai pasakytų man, kodėl e, jie negali prisitaikyti numatytų laikų prie tų reikalavimų. Viena yra pasakyti, kad tam tikrus darbus atlikti komisija ir valstybės narys, tačiau aš manau, kad bankai turi taip pat dirbti ir pasakyti, kokios jiems problemos gali iškilti prie tų reikalavimų prisitaikyti ir kodėl jie prie jų negali prisitaikyti. E, Maničiau, kad prie bazelio reikalavimų bankai prisitaikė maždaug per metus. Ir aš manau, kad čia neturėtų kilti problemų. Pasakyti, kad jie nespės, nėra pakankamas argumentas. Reikėtų daugiau, detaliau paaiškinti, kas ir kaip. Jeigu jiems, jie susidurs su kapitalo pakankamumo klausimu, jie turi tą daryti dabar, jau spręsti tą problemą dabar, kad tų problemų neiškiltų. Turime nustatyti tam tikras taisyklės ir manyčiau, kad svarbu yra numatyti tam tikrą mechanizmą, kaip kapitalas galėtų būti padidintas. Ir savo ataskaitose bankai turėtų parodyti, kaip vyksta jų kapitalo keitimas. Jiems neužtenka pasakyti, kad, na, prie taisyklių neprisitaikome, todėl norime, kad jų įsigaliojimas būtų atidėtas. Tai nėra pakankama. E, yra du bankai, kurie labai vykdo intensyvę lobistinę veiklą, polė Šmit. Jie sako, kad jų kapitalas turėtų padidėti 7 ar net 10 kartų. Jeigu jie turi tokių problemų, reiškia, kad su kapitalo reikalavimu, su atitikimu kapitalo reikalavimu jie jau dabar turi didžiulį problemų. Mes išleidžiam trilijonus eurų gelbėdami bankus. O dabar mes sakome tik štai ką. Jeigu jūs, bankai, norite imtis didelės rizikos galite, tačiau turėkite pakankamai kapitalo, kad savo riziką galėtumėt padengti, kad to netektų daryti mokesčių mokėtojams. Aš manau, kad mes dabar turime numatyti tam tikrus principus šiame pranešime. Numatyti tam tikrą lankstumą taip pat reiktų. Negalim sakyti, kad bankas kapitalo turi septynis kartus mažiau negu reikia. Jeigu du bankai netliko jiems tenkančio darbo ir tuo pat metu išsimokėjo savo bonusus, tai tuomet mes negalim sakyti, kad bankai turi problemų ir, ir kad turime pataikauti visiems bankams. Ne. Diskusijose Aš dažnai girdžiu sakant, na, negaliu pasakyti, ką tas ar tas skaičius reiškia, nes tai yra konfidenciali informacija. Uh, Tačiau mums svarbu žinoti, kaip bankai kūrė savo kapitalą, kad, jos, kad jis būtų pakankamas. Aš norėčiau pasakyti, kad aš esu žmogus, kuris jaučia atsakomybę prieš savo rinkėjus ir aš būtent dėl to nenorėčiau, kad mokesčių mokėtojams tektų mokėti už bankininkų padarytas klaidas dar kartą. Aš Kalbėjau su, apie tai su komisaru Barnie, o jis labai supratingai žiūri į to klausimo sprendimą. E, kompromisų ieškojimas yra svarbus dalykas, tačiau kompromisas nenorėčiau, kad būtų tai, kad bankams būtų pasakyta, na, kad galėsite išlaikyti visas ankstesnės teisės, kad bus galima tas taisyklės įgyvendinti kaip galima vėliau. Aš manau, kad kompromisų reiktų ieškoti kitaip. Tiesiog turime visi elgtis atsakingai, praktiškai žvelgti į šį klausimą ir aš manau, kad viskas yra išsprendžiama. Diskusijos su šešėliniais pranešėjais vyko ir jie daug maž pritarė mano nuomoniai. Manau, kad mes galėsime rasti gerus kompromisus ir norėčiau pasakyti, atsižvelgsiu tai, ką šiandien sakė kolegos, tačiau nenoriu elgtis pernelyg švelniai šiuo klausimu, nes situacija tikrai nebuvo švelniausia ir manau, kad Europa daugiau panašioje situacijoje neatsidurs. A, tai nereiškia, kad jeigu Volstryto komitetas e, skiria didžiulės sumas e, į kairę ir į dešinę, kad gali, kad gali bankai elgtis kaip nori. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mokesčių mokėtojai bankų rizikos neturi prisijimti. Dėkui. E. Ačiū. Pateikiau naująjį mūsų dokumento patvirtinimo terminą. Aišku, jis bus paskelbtas dar kartą kad visi nariai žinotų. Dabar e, Bazelis 2 kapitalo reikalavimų direktyvos peržiūra, ketvirtoji KRD peržiūra, čia mūsų pranešėjas yra Otmar Karas. E, pirmasis keitimasis nuomonės. Atsiprašau dėl terminų. Jeigu viskas nusikels iki rugsėjo, kils daug problemų su atlyginimu politika. Manyčiau, tam daug kas pritars gal mes bandoma žvelgti per nelik toli, bet turime daug ką padaryti dar šiais metais. Jeigu nesugebėsime balsuoti iki rugsėjo, reiškia pavėluosime. Gal galėčiau paprašyti greit, griežtesnių terminų. Gal būtų galima su šešėliniais pranešėjais sustarti greičiau. Pabandysime Liepos mėnesį turėti omenyje, bet sunku pasakyti kaip viskas vyks, daug darbų mūsų komitete, plenarinėje sesijoje, todėl galime nespėti pasirinkti tinkamai Liepos plenariniai sesijai, aišku, pasistengsime iš visų jėgų. Taigi dabar KRD 4 ponas Karas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tęsti ankstesnės diskusijas ir pateikti tokį prašymą. Panašiais klausimais gero rezultato galime tikėtis tik tuo met, jei kartu suvoksime, kad turime padaryti tinkamas išvadas iš krizės bei imsimės visų reikalingų priemonių po tos krizės. Bei gal mažiau emocijoms pasiduosime. Labai įtempta padėtis. Ji reikalauja šalto proto bei tvirtos rankos. Dėl terminų e, tikrai džiugu, kad tokie griežti terminai, bet e, tas suskirstimas viena dalis dėl atlyginimo, o kita dalis globali strategija su įgyvendinimo terminais ir taip toliau. Niekas nesakė, kad Mes nenorime atlyginimo klausimų išspręsti iki kitų metų pradžios. Dabar apie mano pranešimą. Šiame pranešime bei ką tik pasibaigusios diskusijos rodo, kokie šie klausimai yra svarbus kad būtų gerai kartu kalbėti apie ši, tuos abu pranešimus, turime e, KRD3 turime Bazelio komitetą, greit turėsime KRD4, turime G20. Problema Europos parlamentui yra ta, kad parlamente norime dėl visko diskutuoti vienu metu, ne, nepalaukti teisėkuros pasiūlymo, e, tik Tokiu būdu mes galime kažkaip tai padaryti įtaką politiniams sprendimams. Būtent toks yra šio pranešimo savo iniciatyva tikslas, kuris e, vyks, bus varstomas paraleliai mm, KRD3 bei e, paraleliai Bazelio komiteto darbams bus varstomas. Mes norime parodyti, kad EP yra labai aktyvus žaidėjas būtent, kad mes darome įtaką, bei neapsirimuojame kitų sprendimų įgyvendinimu. Žinoma, galime pasinaudoti šio pranešimu, kad sukurtumėme platformą politiniam paaiškinimui reikalingui priimant teisėkuros sprendimus. Mes e, negalėsime visko sutraukti į teisėkuros pasiūlymus, todėl iš šio pranešimo galėtume kažkokį politinį paaiškinimą pateikti. Taigi pranešimo tikslas koordinuoti komisijoje, taryboje bei EP vykstančius darbus Bazelio komitete, tai sustiprina komisijos padėtį Bazelio komitete, sustiprina EP mm, galimybės daryti įtaką Bazelio komitetui. Mes e, kažką panašau ir suregėjimo dėl Bazelio 2, dėl MVI, dėl poveikio realiai ekonomikai Bazelio komitete buvo pradėta galvoti tik po antrojo konsultacinio dokumento ir tik prasidėjus apie diskusijoms dėl skaidrumo. Mums reikia atskirus pasiūlymus įbėjų prieimimą tinkamai suplanuoti. Taip pat turėtume suvokti, kad G20 sprendimai dėl kapitalo kokybės bei likvidumo būtų įgyvendinti, sustiprinti, taip pat reikia imtis anticiklinių priemonių bei galimybės tiksliau apibriežti sistemai svarbius bankus. Taigi, KRD3 ir čia mes turime pareikalaukti visose srityse pateikti poveikio vertinimą, o toks vertinimas tikrai neturėtų apsiribuoti bankų sektoriu, bet poveikis realiai ekonomikai turėtų būti įvertintas. Reaguodami į krizę neturime palikti abejonių, kad bazelio 2 svarstymai bei nuostatos turėtų būti perdirbti bei pasimokyta iš šitos krizės. Reikia rasti tinkamą pusiausvirą, nepalikti jokių abejonių kad mes norime veikti, taip pat vadovautis nuoseklę strategiją, atsižvelgti į kitus aktualius teisėkuros pasiūlymus, bet to mūsų darbo aukščiausias tikslas turėtų būti atkurti realios ekonomikos augimą, užtikrinti realios ekonomikos finansavimą. Taip pat turime e, paga, įsigilinti įvairiausios finansavimo rūšis, į skirtumus egzistuojančius Europoje ir JAV dėl finansavimo. E, pranešimą norėčiau suskirstyti į dvi dalis, viena iš jų politinė ir ten išsakomi reikalavimai bei turinio dalis, kur bus išvardinti atvirais likę turinio klausimai. Iš principo sveikiname atnaujintą kapitalo poreikių apibrėžimą, o apie terminus turime dar padiskutuoti. Akivaizdu, kad kapitalo poreikio apibrėžimas e, e, turi, būt, turi apimti rizikos elementą, tai yra krizės pamoka. Kai mes kalbame apie kapitalo poreikius, turime suvokti, jog krizė pirmiausia smokė likvidumui, todėl turime e, rasti pusiausvyrą tarp galutinio kapitalo ir likvidumo. Finansinis svertas e, be rizikos tikrai yra pavojingas dalykas, turime tą panagrinėti, papildomų priemonių taip pat reikės imtis, e, kaip kad pavyzdžiui prieš ciklinių priemonių. Vis migracijos strategijos turėtų atskirti atskiras augimo, atskiras augimo rušis, negalime visiems taikyti vienodos strategijos, tai netinka. Įvairiausi verslo modeliai leido e, krizės metu Europoje išsaugoti tam tikrą stabilumą, tą reiktų išsaugoti. Įvairiausi poveikiai dėl likvidumo, tarpusavio poveikis tarp likvidumo ir kapitalo poreikio turėtų būti išsiaiškintas. Be to, reikia pagalvoti, kaip mes greit galėsime pereiti prie naujųjų reikalavimų bei tinkamai valdyti kapitalą. Dar pasakysiu, kad vyko komisijos surinktas seminaras, komisija baigė savo konsultacijas, 135 atsakymai buvo gauti Manyčiau, mes turėtumėme pasinaudoti šiais atsakymais, e, kokie yra aktualiausi klausimai, likvidumo standartais, e, kapitalo poreikio e, apibrėžimas, finansinio sverto dydis, nemokumo pavojus, anticiklinės priemonės, sistemiškai svarbios finansų institucijos bei vieningos taisyklės bankams. Maničiau, šis pranešimas savo iniciatyva turėtų būti panaudotas apibriežti mūsų politinius tikslus, apibriežti tai, kokie liko atviri klausimai, bei perduoti įpareigojimus komisijai, Bazelio komitetui bei valstybėms narėms, kaip jos turėtų dėrėtis Bazelio komitete. Tai padės išvengti nesusipratimų. Visą tai uh, leis tinkamai pasirinkti teisėjai, kurios pasiūlymams, uh, kurie bus priimimi šių metų pabaigoje, tai bei sustiprins komisijos e, vaidmendį. Balandžio 26-ąją pirmosios diskusijos, 3 e, gegužės bus klausimas, ten bus mažmeninės bankininkystės atstovas, Bazelio komiteto generalinis sekretorius, EBPO e atstovas bei kiti ekspertai. Gegužė 20, vėliausiai birželio 1 bus pateiktas pranešimo projektas. Gegužė, iki gegužės 28 bus galima teikti pakeitimus. 21-22 vyks pakeitimų svarstymas. Taigi mes pirmiausia baigsime KRD 3 svarstymus, o po to rugsėjį priimsime sprendimą EKON komitete bei keliausime spalį į e, plenarinę sesiją. Toks yra pasiūlymas, tikrai mes nekonkuruojame, bet bandome rasti tarpusavio ryšius tarp svarstomų dokumentų bei mūsų politinių tikslų. Prašau jūsų visų diskutuoti labai atvirai bei e, prisidėti prie šio pranešimo savo iniciatyvą rengimo. Ačiū. Uh, um... Dėkuoju. Pereikime prie šešėlinių pranešėjų. Kadangi kolegos nėra, ponui Balts leisim pasisakyti, prašau. Pone pirmininkė, priešingai nei KRD3 atveju, KRD4 nekalbam apie konkrečius dalykus. Tai, apie ką diskutuoji komisarai, šiuo metu, sakyčiau, yra nukreipta ne ta kryptim. O būtent yra kalbama apie tai, kaip turėtų būti apibriežti kapitalo reikalavimai ir kapitalo reikala, ir, ir kapitalo pakankamumas. Ir aš manau, kad visa tai gali turėti neigiamų pasiekmių. Pirmasis konsultacinis dokumentas. Jo juridinė forma e, tampa neaiški. Dėl jo pripažinimo taip pat gali kilti problemų gali iškilti konkurencijos problemų, kadangi dėl, e, dėl to, kad e, juridinė forma to dokumento bus ne ta pati. Galbūt reikėtų remtis ankstesniais reikalavimais ir laukti naujų, naujo apibrėžimo, kas yra nuosavasis kapitalas ir kapitalo reikalavimai. Mes nežinome ko, detalių tų komisijos siūlymų, tačiau manyčiau, kad tai, ką mes žinome, e, tai yra visiškai netinkami dalykai, pavyzdžiui, procentų nustatymas ir panašiai. Tai netgi prieštarautų bazelių du reikalavimams. Negalima viena vertus reikalauti valdyti riziką ir kita vertus numatyti labai e, tikslius tuos atidamosius procentus. Tai paskatintų bankus elgtis rizikingai ir griebtis tų produktų, kuriuos jau esame kritikavę anksčiau. Ir mes nežinome, kokie bus KRD, KRD3, kokios bus pasiekmes, tad neverta skubėti su KRD4. Tai štai, tokios būtų priemonės. Perkelimas į nacionalinę teisę gali būti pakankamai skylėtas, gali prireikti tam tikrų taisomųjų veiksmų. Dabar mums labiausiai reikia įvertinimo. Manau, kad tik atlikus įvert, į poveikio analizę galėsime pastebėti, ar reikia e, žengti tuo pačiu keliu, kaip iki šiol, ar reikia kažką keisti. Ką sakė kolega Karas, viskas yra teisingai, tam galima tik pritarti. Dėkui. I'm sorry, I'm just trying to see if we've got any shadows asking yet. No. Um, gonna... Oh, Right. Okay, Vicky. Thank you. Um, Lietuvių vertėjų kabina teiraujasi, ar salėje yra posėdžio dalyvių, kuriems reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. Jei taip, prašytume duoti ženklą 15 kabinai antrame salės aukšte. Lietuvių vertėjų kabina teiraujasi, ar salėje yra posėdžio dalyvių, kuriems reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. Jei taip, 15 kabina laukia jūsų ženklo. Ačiū. Liquidity standards, definition of capital, leverage ratio, counterparty credit risk, which obviously ties into the discussions we're having on derivatives, um, counter-cyclical um, capital, uh,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 Lietuvių vertėjų kabina teiraujasi, ar salėje yra posėdžio dalyvių, kuriems reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. Jei taip, prašome duoti ženklą 15 kabinai antrame salės aukšte. Ačiū. You know, the more banks are asked to hold government debt, for example, you're creating demand for government debt. Lietuvių vertėjų kabinetai raujasi, ar salėje yra posėdžio dalyvių klausančių vertimo į lietuvių kalbą.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 euh, quelles sont les opinions de toutes les banques et je pense que nous avons prôné toutes les, toutes les choses de les, des banques. Oui. C'est ça. Okay, thank you very much. Uh, and very brilliantly, we've now got ahead of ourselves by about 10 minutes. Uh, <laughs> no. <laughs> um, so thank you to colleagues for uh,